teikus šio pakeitimo, e, šį pakeitimą bent 48 parlamento nariai turi, e, atsiprašau, 24 ar 41 parlamento narys e, turi pateikti savo pritarimą šiems, šiems pakeitimams. O dabar pereikime prie mūsų šiandieninio posėdžio ir darbo atvarkės patvirtinimo, kur šis. Mm, Mm, ši darbo tvarkė buvo e, Europos parlamento pirmininkų sueigoje patvirtinta, remiantis atitinkamas e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ir ji jums yra išdalinta. Kaip matote, mes dar turėsime nemažai svarstytinų klausimų. Artimiausiamis savaitomis įvyks komisarų klausimai ir šiandien.